durch eine sinnvoll eingesetzte Strukturpolitik. Jeigu kursim teisingą struktūrinę politiką, tikrai pasieksime daug naudos. E, svarbu tinkamai paskirstyti lėšas arba netgi gal jas mažinti, kaip kad daug kas dabar sako. Dabar ši mažinimo idėja labai populiari, daug kas apie tai kalba tačiau leiskite pristatyti Europos parlamento poziciją. Mūsų nuomonė toks lėšų mažinimas būtų tikrai neatsakingas. Europos Sąjunga iš biudžeto turi uh, skatinti augimą, turi investuoti į augimą. Šiuo metu kai kurios valstybės narės vis labiau klimsta į uh, recesiją, į nuosmukį ekonomikos. 25,5 milijonų žmonių Europoje yra bedarbiai, tad akivaizdu, kad svarbiausia šiuo metu turėtų būti darbas, darbo vietos. Tai turėtų būti vienas iš svarbiausių dalykų. Ir dabar vyksta, kaip jau sakiau, dėrybos dėl būsimos finansinės perspektyvos. Tose dėrybose parlamentas užima labai aiškę poziciją nuo pat pradžių ir leiskite man tą poziciją pristatyti. Taip, solidarumui, taip, tikslingom investicijom, taip užimtumui, taip augimui, taip moksliniams tyrimams ir ne mažinimui, lėšų mažinimui. Prieš kelias dienas su ponu Baroso dalyvavau Sanglaudos draugų grupės susitikime Bratislavoje. 15 iš 27 valstybių narių atstovai dalyvavo tame sustikime, beje, paminėsiu, kad tai yra dauguma valstybių narių. Ir visi dalyvavę, taip pat ir institucijos sutarė, kad Ekonomika ir socialinė sanglauda ES ir ateityje turėtų būti svarbiausi aspektai - sanglaudos politika bei investicijos į mūsų bendrą ateitį. Tai turi išlikti svarbiausia. Norėčiau išsakyti kelias pastabas dėl mūsų pozicijos į šias dėrybas. Mes tikrai nenorime e, principo tokio iš viršaus nuleisto į apačią, tokio dogmatiško uh, principo ir dėl, dėl, nenorime, kad dėl skaičių būtų nuspręsta iš anksto. Ne, mes norime kaip tik taikyti principą iš apačios į viršų, norime įtraukti kiek galima daugiau žmonių į diskusiją. Ir tai mūsų nuomonė turi apibriežti finansinę politiką ir būtent tokiu principu vadovaujantis mes dėrėsime su taryba. Mes esame prieš makroekonominės sąlygas ir sąlygų iškelimą. Taip pat norime, kad būtų užtikrinta struktūriniuose fonduose tam tikra bazinė linija. E, tai mums taip pat labai svarbu dėrybose. Reikėtų nepamiršti ir to, kokias pasiekmes tai turės kai kuriam valstybėm narėm, ypač tom, kurios reikalauja e, šimtų milijardų eurų mažinti išlaidas. Turbūt jūs irgi savaitgalį skaitėte, kad e, viena iš valstybių reikalauja 200 e, milijonų eurų sumažinti biudžetą. Kągi tai reikštų? Tai reikštų mažiau paramos regionams mažiau paramos kaimo plėtrai. Jūsų šalise tai reikštų štai ką - būtų mažiau Erasmus programos studentų ir taip toliau. Ir matytumėte, kad nukenčia tos rytis, kuriuose iki šiol mums tikrai pavyko pasiekti gerų rezultatų. Valstybių ir vyriausybių vadovai kiekvienais metais susitinka, kiekvienais metais derasi ir jie taip pat puikiai žino, kad negalima kiekvienais metais vis daugiau galių perduoti ES institucijoms. Yra jau nustatytos tam tikros galios, tam tikros funkcijos, aišku, yra rengiamos naujos programos, e, pavyzdžiui, Lisabono strategija, Europa 2020, tad projektai tampa daug ambicingesniais ITER, priminsiu, projektą, Galileo navigacinės sistemos projektas. Tačiau bandoma e, įgyvendinant tokius projektus visiškai nieko nekeisti kitose srityse, tokios kaip žemės ūkis, pavyzdžiui. Leiskite iškart pasakyti, kuo tai gali baigtis. Tai gali baigtis tuo, kad bus apkarpytos sanglaudos politikos išlaidos įvairiose srityse. Taip pat tai reikš, kad Europos Sąjunga dar labiau susiskaldys ir manau šito aspekto jum nereikia aiškinti. 2011 metais 10 milijardų eurų buvo skirta įvairiem projektam, kurių nebuvo išmokėta 2012 metams socialinis fondas ir jo lėšos iki rugsėjo pabaigos jau buvo išnaudotos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybių ir vyriausybių vadovai teigia, jog na, taip reikia ir dirbti ir toliau. Bet aš pasakysiu štai ką. Europos Sąjunga nebegali apmokėti tokių sąskaitų, kurios yra pateikiamos vyriausybių. Nepamirškime, kad ne Europos parlamentas reikalauja daugiau paramos, daugiau lėšų. To reikalauja ir to prašo pačios valstybės narės. Ir jei atsisakoma duoti pinigų, apmokėti sąskaitas ir uh, suteikti paramą, tai tikrai, na, yra gėdinga. Ir tikraigi negalima dešinę ranką duoti, kairę ranką atimti. Būtent todėl Europos parlamentas tikrai aršiai kovos dėl šio biudžeto. Nuo 1993 iki 1999 metų ES biudžetas vidutiniškai buvo 1,18 procento nuo bendro ES BVP. Pakartosiu. Nuo 1993 iki 1999 E, vidutiniškas biudžetas sudarydavo 1,18 procentus nuo bendro BVP. Tačiau dabar pastarojų metų e, tas skaičius krito iki 1,06 procentų nuo BVP. Taigi, kalbam apie taupimą, mes esam taupusis parlamentas, parlamentas, kuris taupo. Dabar kai kurios šalis iš vis sako, kad reikėtų nusistatyti vieno procento ribą, bet pažvelgus į infliaciją pastaraisiais metais, tai tas vienas procentas reikštų, kad reikia taupyti mažinant išlaidas 50 procentų, 15 atsiprašau procentų. Tad nuo kokių projektų siūlytumėt nupjauti tą 15 procentų finansavimo? visi turime suvokti vieną dalyką. Jei biudžetas, ES biudžetas mažėja, traukiasi, jei yra mažinamos išlaidos, tačiau nėra politinių konsultacijų, tuomet mes neužtikrinsime tinkamos investavimo politikos. Nepamirškime, kad mums reikia konkurencingos Europos, reikia naujų darbo vietų, o tam reikia tinkamo, gero ES biudžeto. Ir būtent į tai atsižvelgiant reikia formuoti tą biudžetą. Ponios ir ponai, ES miestai, regionai ir parlamentas yra partneriai ir visi kartu turime dirbti ir ieškoti išeities iš krizės. Mes, parlamentas, taip pat jūs e, bei komisijos nariai, tarybos nariai, mes visi tarnaujame Europos piliečiams. Ir būtent ta tarnyba piliečiams reiškia, kad mes turime būti solidarūs Mane tikrai neramina tai, kad dabartinė krizė išjudino daug kitų blogų dalykų. Tai yra lyg ir sugriovė solidarumo pagrindus. Panašu, kad Europa pradeda birėti, priešinasi pietus ir šiaurė, turtingi ir vargšai. Tačiau turėtumėm prisiminti Europos vienybės ir suvienimo pagrindinės idėjas. Arba mes visi laimime, arba visi pralaimime. Ir jeigu norime būti stiprus, turime būti kartu, turime būti vieningi. Reikėtų nepamiršti šių esminių dalykų. Dėkoju Jums už tai, kad pakvietėt mane dalyvauti sustikime, e, pasisakyti, kad leidote man pasisakyti diskusijų pradžioje. Tačiau aš tikrai na, neslėpsiu to, kad noriu padėkoti ponui Van Rumpoj E, taigi, dalyvaujant tarybai, aš galiu pasakyti, kad aš šiandien kritikavau ne tarybos pirmininką, ne. Aš kritikuoju vyriausybės, valstybių narių vyriausybės ir jų sprendimus. Ir turiu pasakyti, kad ponas Van Rompuoja visuomet labai puikiai dalyvavo diskusijose, mes su juo dalyvavome puikiame dialoge, labai atvirai diskutuodavome įvairiais klausimais ir tikiuosi, kad e, ir su Kipro, kaip pirmininkančios šalies atstovais, ir toliau puikiai bendradarbiausime e, Danutą Hubner, e, taip pat dėkoju ir jai, ji puikiai mūsų komiteto pirmininkė. Ir taip pat, jei neklystų regionų komitetų, turėtų pirmininkauti Ispanas. Ir, na, tai yra simboliška, mes turėtumėm apjungti savo poreikius ir savo pastangas dirbti kartu, taip išeisime iš krizės. Ačiū. Uh, President, thank you indeed very much for being. Gerbiamas pirmininkė, dėkui, kad atėjote ir esate su mumis už viską, ką mums pasakėte. O dabar kvieščiau Europos vadovų tarybos vadovą e, uh, pona Bendrompui. Dėkuoju ponė parlamento pirmininkė, pona, ponė komitetų vadovai, taip pat Europos regionų politikos komiteto vadova, ponė Upner, ponė vidaus reikalų ministra, ponė Mavrų ir gerbimas mm, komisarė. Ponios ir ponai, buvo šiandien labai malonu kreiptis į Jūs e, šių Open Days atvirų dienų įvykių pradžioje. Tai yra labai svarbus renginys, kuris yra skirtas Europos vystimui. Čia yra keletas tūkstančių e, dalyvių, kurie dalyvaus e, ir tiek Briuselėje, tiek visose vietos renginiuose visoje Europoje. Tai tikrai yra puikia vieta, kur visos suinteresuotos pusės gali pasidalinti nuomonėmis ir patirtimi. Miestai regionai dažniausiai e, tiesiog įveda naujo, naujas politikas. Yra pirmoji patirtis, kas teisingai veikiau, kas ne. Dalintis patirtimi yra asmenis dalykas. Žinau, kaip jūs esate dirbate ir susidurite su iššūkiais, kuriais susiduria Europos piliečiai, ne vien tik tai tais, kurie kyla iš ekonominės krizės ir Jūs tiesiog visą tai matot kiekvieną dieną, bet jūs taip pat informuojate visuomenę apie tai, kas yra svarbiausia. Ir tai iš esmės taip pat savaime yra esminis e, reikšmingiausias dalykas. Tarptų pamokų, kurias mes išmokome šitos ekonominės krizės metu, tai yra tarpusio priklausomybės pamoka. Ne tik tai tarp mūsų valstybių narių ir šalių, bet jų viduje tai yra įvairiaus vadovavimo lygmenys ir, ir visuomenės veikimo. Aš ne vien kalbu tik tai apie, apie viešosius finansus, bet ir apie ryšius tarp regionų, bet aš taip pat kalbu ir apie politiką ir apie tas politikos aspektus, kurios užtikrina darbinimo augimą ir e, ūkio plėtrą. Mes turim vieną aišku tikslą tam, kad Europa liktų patrauktus žemynas, kuriame būtų gera gyventi ir dirbti, kurti turtą. Ir tam reikia augimo, kokybiško augimo, kokybės augimo ir socialinio dialekto aplinkos, taip pat sanglaudos ir teisingumo. Nuo 2008 metų Europa patyrė dvi tarpusavį susijusias krizės - bankų ir paskolų krizę kuri yra susijusi ir su ūkio ir socialinė krize. Jos būtų turėjusios labai didelį ardomąjį poveikį, dar didesnį negu tai, ką mes patyrėme. Ir neaišku, ar, bet iš tikrųjų aišku, kad jos sukėlė didžiulį sunkumų atskiruose šalyse. Tačiau jų poveikis buvo suvaldytas, nes įsikišo ir visuomenė, visuomenės valdžia ir jos padeda valstybėms patir, patirinčiams e, sunkumų, reglamentuojančios bankų darbą, padė, padedamas e, darbuotojams ir darbdaviams užtikrinti geresnius ryšius, tai yra tiesiog sabuoja to smūgį. Yra sunkumų, yra prieštaravimų ir darbas dar nepadarytas, tačiau tai yra pastangos, be kurių mūsų žemynas tikrai būtų patyręs katastrofą. Šiame kontekste aš norėčiau pabrėžti, kad fiskalinis konsolidavimas nėra tikslas pats savaime. Tačiau tai yra būtina sąlyga augimui, dar, darbo vietų kūrimui, tada, kai e, dinamika sustoja. Kai tai atsitinka, palūkonas didėja, paklausa mažėja ir kenčia augimas. Ir tai yra būtent taip kai kuriuose valstybėse narėse. Klausimas, kaip užtikrinti konsolidavimą, kuris yra būtinas, kaip tai padaryti protingai ir socialiai atsakingai, kaip atkurti pasitikėjimą ir sukurti sąlygas augimui regionuose. Sektorių reformos yra pagrindinis svertas, kurį mes turim. Dauguma šalių tikrai pradėjo struktūrinės reformas, kad sustiprintų konkurenciją, investicijas ir darbo vietų kūrimą. Ir mes žinome, kad tie, kurie tai darė anksčiau, pavyzdžiui, Vokietija prieš dešimtmetį, e, Suomija, Švedija prieš porą dešimtmečių, kurios jos pat, tiesiog ta krizė pas jos praėjo lengviau negu kitur. Drąsios reformos dabar vyksta visoje Europoje. Ir tai yra tiesiog yra pri, prieš, prieš kai kurios interesus tiek finansų pasaulyje, tiek darbo rinkoje, tiek visuomenėse paslaugose. Teisingumą galima pasiekti tik tai tada, kai pastangos yra ir, ir pasiaukojimas yra vienodai paskirstytas. Tai taip pat pradeda ir mokytis vieniems iš kitų. Dabar mes labai puikiai žinome, kad nesėkmė arba sėkmė vienoje šalyje gali pakeisti visą bendrą vaizdą. Tačiau lygiai taip pat kai, kai yra darbas, kai užtikriname geresnę aplinką, mes galime tai daryti tik tai kartu Europos lygmenių. Vieninga rinka, pavyzdžiui. Tai didžiausias, didžiausias sėkmė, aišku, mes galim pasiekti dar daugiau integruodami e, energetiką, skaitmininės rinkas, paslaugas. Ir dabar dokumentų projektų paketas yra baigiamas svarstyti parlamente. E, Ten yra atsižvelgiama ir socialinės kvalifikacijas, į buhalteriją, į viešuosius pirkimus. Ir komisija rengia antrą dokumentų paketą. Ar dabar, pavyzdžiui, žiūrėkime į priekybą. Užtikrinti naujas rinkas mūsų, e, mūsų įmonėms užsienyje sakykime, kad tai vyksta visiškai vienodomis sąlygomis. Tarptautinė priekyba yra būtinas augimo variklis. Mes dabar derimės dėl laisvos priekybos susitarimo su daugeliu šalių. Pavyzdžiui, mobilumas ir mokymai. Nepaisant labai didelio nedarbo, yra daugiau negu 2000, 2 e, milijonai laisvų darbo vietų. Ir turime daryti tai, ką Erasmus daro studijų srityje. Pavyzdžiui, finansai. Čia Europa gali tikrai daug prisidėti, visų pirma, padidinti savo įprastinį biudžetą ir netgi jeigu tai yra tik tai vienas procentas mūsų Europos BVP, vis dėlto tai siekia maždaug 1 milijardą eurų per 7 metus ir tai gali turėti didžiulį poveikį. Tai leidžia daryti investicijas visoje Europoje, užtikrina augimo potencialą, kuris kitu atveju tiesiog nebūtų įmanomas. Ir dėl to aš norėčiau e, kalbėti apie daugiametį finansinę programą. Europos vadovų taryboje lapkričio mėnesį. Tai yra politinis iššūkis ir vėlgi čia reikia visų valstybių narių vieningo palaikymo ir tam turėtų pritarti ir Europos parlamentas. Tačiau tai yra aptariama įvairiais stigmenimis, jau tai dėrybos vyksta metus. Ir išlikę nesutarimai tik tai kalba apie sumą, kuri yra mažesnė negu 0,51 BVP dydžio. Tai aišku, 27 e, valstybių narių vadovai gali rasti kompromisą dėl tokio nedidelios e, kiekio tokios stumos. O pastarosiuose diskusijose kalbėjom apie daug didesnės sumas. Mums reikia sutarimo dėl daugiametės finansinės programos ir tai turi būti lapkritį. Pralaimėjimas reiškia tiesiog darbo, ne, ne, darbo vietų nesukūrimą ir augimo sustojimą. Šalia biudžeto yra ir Europos investicijų bankas. Tai yra didžiausias daugišalis bankas pasaulyje. Ir jis nėra labai gerai žinomas plačioje visuomenėje, bet manau, kad daugelis iš jūsų žinote, kad jis turi partnerį, yra didžiu puikus partneris, kuriant infrastruktūros programas. Ir 10 milijonų augimas e, augimas reiškia, kad jo e, paskolų galimybė padidės 60 milijardų eurų ir e, iki 180 milijardų eurų. Regionai yra labai svarbus ekonomikai. Pavyzdžiui, Europos e, regionuose e, savo biudžetuose išleidžia apie 800 milijardų e, eurų per metus. Aišku, tai didžiulės sumas, tai reikalingos viešosiams paslaugoms, investicijoms ir augimo strategijoms. Regionai taip pat yra esminis veikėjas gyventinant Europą 2020 darbo atvarkę ir gerai pasinaudojant sanglaudos fondais ir struktūriniais fondais tam, kad būtų e, pagerintas ekonominis potencialas. Žinoma, bendras Europos taisyklės apriboja deficito dydį ir, aišku, regionus tai paveiks. Nacionalinės vyriausybės, kurios e, nustato tas ES lygmens taisyklės, turėtų žinoti, kad e, regionai taip pat dalyvauja sprendimo prieimime, kaip dalyvauja ir jų gyvendinime. Regionai turi užtikrinti, kad finansus konsolidavimas vyktų e, augimui draugišką metodu. Ir reikia e, padėti įgyventinti nacionalinės reformos problemas, kurios skatina augimą ir darbo vietų kūrimą. Aišku, daug ką galima pataisyti šioje srityje. Mes galiausiai dalyvaujame ir me, tai yra mūsų bendros pastangos visais lygmenimis. Ir, ir e, mes tiesiog priimame įvairiapusius iššūkius. Pane Struponai, baigdamas noriu pasakyti, kad čia daug kas yra pastatyta ant kortos ir reikia padaryti pas, pasirinkimą. Mes turim suformuoti pokyčius, nes mes tiesiog turim padaryti tokius pakeitimus, kurie išvelgs į ateitį. Biudžeto sumažinimai mokesčiai turėtų būti teisingi. Ir ne vienas kodės turi visi. Europai reikalingas struktūrinis ekonomikos augimas ir kartu mes galim jo pasiekti. Bet žinoma, e, reformos, reformos reikia laiko, kad būtų patirta rezultatai. Reikia aiškinti vėl ir vėl piliečiams, ką mes darome. Mes turim juos įtikinti, protingais argumentais parodyti faktus ir teigiamus rezultatus, ponės ir ponai. O tam reikia tinkamai, pozityviai kalbėti apie Europą. Ir jau per daug negativizmo, yra per daug baimės, reikia vilties kalbos. Viltis gali padėti suformuoti pokyčiais. Mes tai darėme praeitie ir mes taip pat būti, turime būti savo ateities šeimininkai. Dėkuoju. Kaip, kadangi Europos komisijos pirmininko šiandien su mumis nėra, jau pranešta, kad mes klausysimės jo pranešimo kaip vaizdo įrašų. Taigi prašyčiau jį pradėti rodyti. Mesdames et messieurs, chers amis. Ponis, ponai, aš labai, man labai gaila, kad negaliu būti su jumis šiandien ir pradėti dešimtąją Open Days renginį. Aš mm, šiandien norėčiau kreiptis į jūs per šitą videokonferenciją. Open Days tai yra pradedamas kaip labai svarbus įvykis tai yra svarbus regionų politikai ir, žinoma, tai yra diskusijų platforma apie um, mūsų sanglaudos politiką, mūsų strategiją, kaip išeiti iš krizės ir siekia, kuris siekia užtikrinti augimą. Mes čia esam tam, nes esam vadovai, politiniai, e, socialinių partnerysčių, verslo lyderiai. Mes žinome visi, kad vadovauti tai reiškia kelti pasitikėjimą, mūsų, pasitikė, mūsų galimybę išeiti šitos Europos krizės stipresniems negu buvome. Ir dėl to aš džiaugiuosi, kad daug kas čia susirinko, daug kas dalyvauja ir aš norėčiau, kad ir dalyvauja ir Europos vadovų pirmininkas, e, tarybos pirmininkas ponas Rompo, parlamento pirmininkas Martin Schulz. Ir jie gali dirbti kartu su komisija e, šiame įvykyje ir kartu su Europos komisija dalyvaujame šitame regionų komiteto renginyje. E, žinome, yra dideli skirtumai, bet mes juos įveikėme dirbdami kartu, siekdami sanglaudos politikos, užtikrindami regionų politiką, siekdami užtikrinti mm, investicijų gimo Europoje. Kadangi reikia pasitikėti, reikia pasitikėti tarpusavyje. Ir pasitikėjimas yra esminis augimo elementas. Tačiau ne vienas, nei kitas nėra lemiamas pats savaime. Reikia sukurti sąlygas kad jie iškiltų vėl ir vėl ir vykdyti tinkamą augimo ilgalaikio ir tvaraus augimo politiką. Šitą politiką mes puikiai pažįstame. Tai yra triptikas, kuri nustato mūsų veiksmų e, kursą. Tai yra biudžeto konsolidavimas, kultūrinės reformas ir tikslingos investicijos. Ir dabar mes šitą, kaip tie galime pasiekti ir išėti iš šitos krizės daug stipresni. Europos ūkis yra trapus ir naujienos apie e, augimą nėra geros. Socialinė sanglauda patiria išbandymų. Kai kuriuose Europos regionuose yra situacija, kur tikrai dramatiška, kalbant apie socialinės problemas, kai auga skurdas. Reikia tai pripažinti. Tačiau patekę į tokią situaciją, vis dėlto būtų didžiausia klaida grįžti prie mūsų senų įpročių ir grįžti prie to, ką darėm seniau. Pavyzdžiui, jeigu yra per didelis įsiskolinimas, tai nepadeda sukurti, bet reikia sukurti užtinkamą konkurenciją, kad tai būtų socialinės pažangos garantas. Mes turime išmokti pamokas iš šitas situacijos ir nekartuoti praeities klaidų, bet dabar reikia veikti kartu, ryštingai veikti ir dėkdyti reformas socialinio teisingumo srityje ir suderinti atsakingumą ir solidarumo dvasę. Europoje mes parengėme augimo darbo tvarkę. Tai yra Europa 2020 strategija, kuri nurodo mums to kelio, kuriuo reikia eiti, siekiant modernizuoti ir išsaugoti e, socialinę ekonomiką Europos rinkoje. Tai yra mūsų tikslas. Kai kurie mano, kad socialinis modelis Europoje yra miręs. Nesutinku. Mums reikia sustiprinti šitą socialinį rinkos ekonomiką. Yra klausimas, kaip prisitaikyti prie tokios situacijos, kuri yra daug sunkesnė ypač tarptautinių lygmenių, kaip tai suderinti su, su konkurencija. Ir čia reikėtų pasinaudoti mūsų instrumentais. Vienas iš instrumentų yra Europos biudžetas. Europos siekis yra tam, kad būsimas biudžetas būtų investavimo į augimą biudžetas, kad tai būtų investavimo į darbo vietų kūrimą ir inovacijų biudžetas. Žinome, kad sanglaudos politika pasirodo labiau negu bet kada reikalinga, kai yra taikomi apribojimai biudžetui. Ir šitas anglaudos politika padeda daugelį valstybių narių, kurios patiria biudžeto apribojimai, jos negali atitikti mūsų e, visuomenės lūkesčių. Struktūriniai fondai yra konkretus Europos solidarumo išraiška ir tai yra labai svarbus e, tiesiog variklis siekiant Europos konvergencijos. Fondai nekalba vien tik tai apie tas šalis, kurios yra vadinamas naudos gavėjais, bet jos svarbios ir, jie yra svarbus ir toms šalims, kurios neša indėlį į Europos biudžetą. Nuo pat krizės pradžios komisija kartu su valstybėmis narėmis darė viską, kad Europos fondai būtų greitai nukreipti ten, kur jie yra labiausiai reikalingi. Šitų priemonių dėka ir kai buvo išaugo bendro finansavimas viso Europos Sąjungoje, devynios valstybėse narėse ir dėl papildomos pagalbos šalims, kurios labiausiai patyrė sunkiausiai krizę, 14,5 milijardų eurų jau buvo suteikti Europos ekonomikai. Mes perstikirstėme e, fondus ir e, e, juos skiriame tiems projektams, kurie, yra, kurie skatina augimą. Pavyzdžiui, tyrimų srityje vystimo investicijų srityje arba MVI remimui. Tarp 2009 ir 2012 metų apie 20 milijardų eurų buvo perskirstyti tam, kad būtų, būtų tiesiog sutikti ten pagalba tiems, kam jie reikalinga. Dabar yra didžiulis jaunimo nedarbas ir mes vėl leidome naudotis 10 milijardų eurų padėti žmonėms rasti darbą ir ypač remti MVI. Reikia išlaikyti šitą dinamiką. Biudžetas yra pats savaime instrumentas skatinti investicijas pagal e, augimo e, darbo atverkį Europą 2020. Ir sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių finansinių priemonių užtikrinti augimą, skatinti biudžetą, bet nedarykim neteisingų prieš priešų, supriešindami e, sanglaudą iš vienos pusės ir konkurenciją iš kitos pusės. Sanglauda yra pasavaime instrumentas skatinti e, konkurenciją, tai yra instrumentas skatinantis augimą. Sanglaudos politika gali iš tikrųjų daug ką pakeisti mūsų regionuose, mūsų miestuose, mūsų kaimuose, jeigu šita sanglaudos politika yra tikrai derinta su augimu, jeigu ji padidina mūsų regionų pajėgumus atsakyti į dabartinius iššūkius, jeigu ji prisideda prie darbo vietų kūrimo. Taigi mes dabar pradedame dėrybas dėl būsimo ES biudžeto Aš kviečiu visas propietiškas jėgas susivienyti tam, kad suteiktume Europai tokį biudžetą, kokį jau nusipelno. Aš žinau, kad galima jumis pasikliauti. Kreipiuosi ypatingai į regionų lyderius, kad jų balsas būtų išgirstas ir sostinėse. Galime sakyti, kad vyksta diskusijos Briuselėje ir Pastrasbūrė, ES institucijose, bet labai svarbu ir išplėsti tas diskusijas, kad jos apimtų mūsų šalyse, mūsų visą visuomenę. Po to, kai ne, kad būtų galima išvengti neteisingų idėjų. Pavyzdžiui, ta idėja, kad Europos biudžetas tai yra biudžetas Briuselį, biudžetas institucijams. Šitas biudžetas yra investicijoms, yra mūsų regionams. Štai kodėl reikia laimėti šituos, šitas diskusijas, demokratiškas diskusijas, kadangi tai padės padaryti Europą demokratiškesnį, neaiškinant, kodėl, paaiškinant, kaip bus pridėta pridėtinė vertė. Ir tai padės. E, užtikrinti Europoje augimą per sąjungos politiką. Aš žinau, kad galima jumis pasikliauti, linkiu jums sėkmės jūsų darbe, palaikykime ryšius, būkime kartu tam, kad padarytume viską, kad garantuotume visą sėkmę sąjungos politikai, sąjungos politikai mūsų Europai, kad būtų daugiau socialinio teisingumo, daugiau gerovės mūsų bendrapiliečiams. Dėkuoju. Last... Uh, Ir galiausiai suteiksiu žodį pirmininkaujančiai valstybė nariai Eleni Mavrau, užsienio reikalų ministrė. Me... Gerbėmieji, norėčiau pirmiausiai padėkoti organizatoriams už šį renginį, nes tai yra mūsų sinergijos pavyzdys, kaip būtų galima mobilizuoti bendrus interesus, kaip galima apjungti visas Europos valstybės narės. Pirmininkaujantis Kipras yra pasirengęs siekti geresnės Europos, Europos, kuri būtų artimesnė piliečiams, kurioje būtų augimas. Mums svarbus ir solidarumas, ir disciplina, ir siekimas idealų. Taip pat labai svarbu stiprinti ekonominę ir teritorinę sanglaudą, kuri yra nurodyta ir mūsų požiūrėje. Būtent tuo mes vadovaujamės 2014-2020 metų daugiametė finansinė programa yra svarbiausias pirmininkaujančio Kipro dokumentas. Mes Sieksime iki 2012 metų pabaigos pasiekti susitarimo tuo klausimu pagal mums suteiktus Europos tarybos įgaliojimus. Taip pat sieksime atitinkamų išteklių, kad būtų galima išeiti iš krizės, kad būtų galima stabilizuoti Europos ekonomiką, nepažeidžiant augimo. Suprantu, Europos parlamento pirmininko išsakytus dalykus, kurie kelia susirūpinimą. Mums labai svarbu, kad Europos ekonomika vėl pradėtų aukti. Pirmininkaujanti valstybė narė yra pasirengusi pasiekti susitarimo dėl veiksmingo ES biudžeto. Ir tai yra mūsų prioritetas. Mes stengsimės suvienyti visas šalis ir surasti tokį sprendimą, kuris būtų priimtinas visiems suinteresuotiesiems asmenims. Tai yra laikotarpis, e, kuriame vyrauja neužtikrintumas, ekonominės problemos. Mums labai svarbu atspindėti tikrovę. Šioje situacijoje labai svarbu kokybiškai leisti lėšas. Ir tai turi būti nurodyta daugiametėje finansinėje programoje. Mums reikia pasiekti tikros pridėtinės vertės. Lapkritį mėnesį vyks neįlinė Europos tarybos sesija, kurią minėjo ponas Rampoj. Ir tai bus labai svarbus renginys, nes jo metu bus kalbama apie daugiametės finansinės programos konsolidavimą. Taip pat labai svarbu, kaip Europos regionai ir miestai galėtų paskatinti augimą, investicijas, darbo vietų kūrimą. Europos sanglaudos politikoje Europos regionai ir miestai atlieka labai svarbu vaidmenį atsigaunant Europai. Nauja sanglaudos politika padės kurti naujas darbo vietas. Tuo pačiu mums reikia prisiminti ir tai, kad svarbiausias sanglaudos politikos tikslas yra sumažinti ekonominius, socialinius, uh, ir kitus atotrukius, kurių vis dar yra ir valstybėse narėse, ir regionuose. Labai svarbu demonstruoti Europos solidarumą ir tai darome su politikos pagalba. Mums reikia ir toliau visais atžvilgiais būti arčiau Europos piliečių. Mes turime pagerinti ES regionų konkurencingumą, siekiant kiekvieno regiono konkurencinio pranašumo, kad regionai galėtų e, kultūrinę įvairovę paversti savo turtu. Regionai atlieka svarbu vaidmenį e, paversdami kultūrinę įvairovę ES turtų ir vertybę. Mums reikia visiškai integruoti kultūrinę regioninį matmenį, kaip yra nurodyta Lisabono sutartyje. Sėkmingas sanglaudos politikos plėtojimas yra svarbiausias tikslas. Mums labai svarbu laiku pasiekti susitarimo dėl naujų teisėkūros aktų paketų. Ir kit, kitą savaitę vyks bendrųjų reikalų tarybos posėdis. Ir mes tik, tikimės pasiekti susitarimo kai kuriais svarbiais klausimais. O lapkritį ir gruodį vyksinčiuose tarybos posėdžiuose Mes tikimės apriepti visus aspektus susijusius su teisėkūra ir tikimės pasiekti susitarimų visais klausimais. Pirmininkaujantis Kipras inicijavo neformalų trilogą su Europos parlamentu ir komisija. Pirmininkaujančio Kipro tikslas yra pasiekti bendro susitarimo tarp visų kompetentingų ES institucijų programavimo, klausimais, kad valstybės narės ir regionai turėtų daugiau užtikrintumo, galėdami ruoštis naujų programų įgyvendinimui. Ponius ir ponai, regionai atlieka esminį vaidmenį siekiant strateginių ES tikslų. Iš patirties matome, kad tradicinis sektorinis centralizuotas požiūris nepadeda išspręsti konkrečių e, problemų, su kuriamis susidurėma tam tikrose teritorijose. Nauja valdysena, politikos formavimas turėtų atsižvelgti į vietos žinias, kad būtų galima teikti paslaugas vietinių lygmenių, mobilizuoti privatų kapitalą. Ir, ir nacionalinės, regioninės ir vietos institucijos turi dirbti kartu, susitelkdamos į valdyseną daugeliu lygmenių, kad būtų įtraukti visi suinteresuoti ūkio subjektais ir apskritai visuomeniai. Reikia atkreipti dėmesį į vietoje esančias žinias, stebėseną, politikos įgyvendinimas išvelgiant į Europos 2020 metų strategiją dėl protingos įtraukios ekonomikos. O tam reikia užtikrinti, kad vietos vyriausybės turėtų priemonę, su kurių pagalba galėtų gyvendinti atitinkamas nacionalinės strategijas. Ir vietos savivaldos institucijos turi geriau suprasti vietos poreikius ir joms turi būti suteikti įgaliojimai siekti Europos strategijoje 2020 numatytų tikslų. Sanglaudos politika galėtų dar labiau sustiprinti savivaldos institucijų galės ir pasiekti geresnio augimo. Regis dabar yra pats laikas peržiūrėti vietinių ekonominio vystimosi programų vykdymą ir aptarti, kaip, ši, kaip reikėtų tvarkyti, valdyti ir vertinti šias strategijas. Suprantama, turime išvelgti į tai, kad skirtingi regionai ir miestai turi skirtingus pot, vystimosi potencialus ir gali dėti skirtingas pastangas siekdami savo tikslų. Taigi mums reikėtų supaprastinti ES politikas, kad būtų galima lengviau pasiekti sanglaudos tikslų. Dar norėčiau paminėti visos Europos bendradarbiavimą, kai bendradarbiauja regionai, miestai, savivaldos institucijas ir paminėti, kaip tai svarbu. Nes tai prisideda prie Europos strategijos 2020 įgyvendinimo. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu kad vyktų bendradarbiavimas teritorinių lygmenių. Pirmininkaujantis Kipras deda visas įmanomas pastangas, kad būtų pasiektas sustarimo dėl visų teisėkūros pasiūlymų per naujoji programavimo laikotarpiu ir kad dar pagerėtų veiksmingumas. Taigi bendradarbiavimas ir dialogas tarp mūsų pačių ir piliečių yra svarbiausias dalykas. Gerbėmiai draugai, linkiu Jums visokiojopos sėkmės. Ačiū. Kolegos, aš tik sakiau pirmininkui Rampoj, kad Jeigu nori išvykti, tai gali tai padaryti, mums reikia jo kėdės. O dabar ačiū Jums už dalyvavimą. That's right. I I like start... Manyčiau, kad galėtume pradėti antrąją mūsų posėdžio dalį. Ir dabar žodį suteiksiu Jackie Davis. E, Deja, laiko liko mažiau, nebuvo planuota, bet tikėkime susitvarkys. Taigi, Jackie Davis, žodis jums. Ačiū, ačiū jums visiems. Kaip teigia ponia Hubner, pereisime prie mūsų ekspertų diskusijus, kuri vadinasi ekonomikos atsigavimas, sanglaudos politika ir Europa 2020 strategija - regionų ir miestų vaidmuo. Jau girdėjome, koks svarbus yra šis vaidmuo tokiu laikotarpiu kaip dabar ir kokia svarbi yra sanglaudos politika. Dargi norėčiau Jums priminti kad šios dienos renginio pavadinimas yra Europos regionai ir miestai, kaip padaryti įtaką. Ir mums reikia išsiaiškinti, kokios pagalbos reikia regionams, kaip galime padaryti tą įtaką. Dabar pristatysiu mūsų ekspertus. Šalia ponios Hubner yra ponas Ramon Luis Valkarsel Sisu, tai yra regionų komiteto pirmininkas, šalia manęs sėdė ponas Johannes Han, regionų regioninės politikos komisaras. Aš esu šalia manęs taip pat sėdi ponė Danuta Hubner, ji yra Europos parlamento regi komiteto pirmininkė. Aš esu Jackie Davis, kuri moderuosiu šią diskusiją. Galite užduoti klausimus, taip pat galite užduoti klausimus per Twitter ir galite užpildyti klaus, klausimų lapus ir jūsų klausimai bus perduoti. Taigi, jeigu norite prisijungti prie mūsų diskusijos ir sėdintieji salės gale, prašome ateiti arčiau. Taigi, kava jau pateikta, mums nereikia gaišti laiko ir iš karto norėčiau pasakyti, kad ekspertams suteiksime žodį septynioms minutėms, stebėsime laiką ir svarbiausias dalykas yra, kaip jiems atrodo regionai ir miestai tokiu svarbiu laikotarpiu, kaip būtų galima padidinti darbo vietų kūrimą, pasiekti augimo ir pastilgti mūsų sanglaudos politiką. Taigi, pirmininkė, pirmiausia žodis jums. Ačiū moderatoriai, komisijos nariai, ponė Hubner, kolegos, ponios ir ponai, per paskutinius aštuonerius metus atvirųjų durų dienos tapo labai svarbios mūsų darbo atvarkėje, nes dabar mes galime pateikti politikos pasiūlymus, galime aptarti ES finansavimo klausimus, atsižvelgti į realius poreikius. Regionams ir miestams tai yra galimybė išsiaiškinti, kokios politikos veikia kitose regionuose, skleisti gerąją patirtį, mokytis vieni iš kitų. Galima susirasti draugų, pažįstamų, sukurti naujų kontaktų jau buvo minėta, kad ES vadovai po kelių savaičių pradės tartis ir tikriausiai priims sprendimą dėl daugiametės finansinės programos. Ir tai minėjo ponas Šulc. Norėčiau padėkoti pirmininkams už dalyvavimą mūsų renginyje. Ši savaitė reiškia vieną dalyką - tai, kad sanglaudos politika yra svarbiausia priemonė siekiant ES strategijoje 2020 nurodytų tikslų. Tikimės, kad per kitas kelias savaitės mes nuosekliai sieksime tikslų, kurie atitiks tuos tikslus, dėl kurių buvo susitarta Europos kelios, kelio gairėse, siekiant augimo ir kokybiškų darbo vietų kūrimo. Reikia iš karto pasakyti, kokie yra svarbiausi principai. Tai yra susitelkimas į investicijas ir į tas priemonės, kurios prisideda prie augimo. Taigi, mums svarbu, kad su ES finansų pagalba būtų galima pasiekti piliečiams naudingo augimo, kad pasiektume sanglaudos, kad mūsų regionai ir miestai galėtų pasinaudoti bendros rinkos teikiamą naudą. Kai dėl rezultatų ar sprendimų, skirtingų sprendimų dėl komiteto biudžeto kartais gali būti labai sunku suprasti tuos sprendimus, o piliečiams juos priimti. Mums visai, visiems svarbu turėti tokią Europą, kurioje vyrautų atsakingumas ir solidarumas, Mums reikia tokios Europos, kurioje būtų vilties, kurioje būtų investuojama į piliečius. Mums reikia ir tokios Europos, kuri būtų pasiruošusi ateičiai, tai konkurencinga Europa, inovatyvi Europa, kuri galėtų formuoti 21-ojo amžiaus pasauliai. Vyksta dėrybos dėl ES finansinės programos ir norėtume pasakyti, kad regionų politika turėtų būti išlikti svarbiausia investavimo priemonė. Mums reikia stiprinti augimą, darbo vietų kūrimą. Norėčiau užduoti Jums klausimą, ar yra kita alternatyva? Siekiant Europos ekonominės ir socialinės sanglaudos, Mes turime padaryti viską, kad mūsų teritorijose būtų įveikta krizė. Rytoj bus patvirtinta nuomonė dėl būsimos daugiametės finansinės programos. Mes turėsime patikimą biudžetą, e, kuris bus didesnis nei vienas procentas BVP. Tai bus toks biudžetas, kuris bus pagrįstas nuosavais ištekliais ir kuriame bus atitinkamo lankstumo. Jeigu atsižvelgiant į esamą situaciją reikės daryti atitinkamus pakeitimus. ES biudžeto sumažinimas, nors tai yra investicinis biudžetas, tai gali sutrukdyti augimui, kuris reikalingas visose regionuose. Mums reikia padidinti regionų konkurencingumą, ypač konvergenciniuose regionuose, bet netgi konkurencingi regionai turėtų turėti galimybę pasinaudoti ES teikiamą naudą. Mums reikia labai aiškiai pasakyti, kad priimdami kiekvieną sprendimą turime įtraukti vietos regioninės institucijas, nes proporcingumas e, ir atsižvelgimas į vietos savybės yra labai svarbus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mano prioritetas vadovaujant regionų komitetui yra ES strategija 2020, kaip ir klausimas, kaip pasinaudoti lėšomis, kad tai būtų padaryta kuo efektyviau. Mes naudosimės ir ES finansų fondų teikiamų finansavimo ir įvairiomis inovatyviomis priemonėmis. Leiskite padėkoti Jums už šio renginio organizavimą siekiant užimtumo ar darbo vietų kūrimo, o tai yra visų mūsų bendras tikslas. Dėkuoju pirmininkui. Pritarčiau tam, ką sakėte, kaip svarbu kad lapkritį būtų pasiektas tinkamas sustarimas. Komisarė, jei leiste dabar suteiksiu žodį jums, gal jūs e, pristatysite savo idėjas šios dienos tema. Indeed, Čeki, um, dear President, uh, Danuta, ladies and gentlemen. Ačiū. Labą dieną visiems. Aš Visų pirma, norėčiau išreikšti užuojautą šeimoms dešimt, dešimt, dešimties aukų e, praeitojus savaitės Mursijos potvinio aukų šeimoms užuojautą jiems ir mes tikrai stengsimės e, paremti Mursiją šiuo sudėtingu laikotarpiu. Sveikinu visus susirinkusius į šių metų atvirasias dienas. Tai labai uh, modernus renginys ir aš tikiuosi, kad uh, užtikrinsime gerą Europos augimą ateityje. Šių metų renginys ypatingai svarbus, jau nekarta buvo minėta kodėl, bet aš pakartosiu, mes artėjame prie biudžeto dėrybų Taip pat e, sanglaudos politikos reformos diskusijos eina į pabaigą. Iš esmės tai yra paskutinis laikotarpis, kai galima aiškiai išsakyti savo poziciją, kai regionai gali išsakyti savo poziciją, tad jie galite išsakyti ne tik Bruselėje, bet galite kovoti už savo interesus savo sostinėse, kovoti su savo uh, finansų ministrais, ministrų pirmininkais, ginčyti su jais ir taip toliau. Tai yra pats tas geriausias laikotarpis ateinančiom dviem savaitėm. Europos Sąjunga ir toliau turi ieškoti būdų išeiti iš krizės ir užtikrinti tvarų augimą. Ir mūsų strategija remiasi trim ramščiais e, tvirti valstybės finansai, struktūrinės reformos konkurencingumo gerinimui bei tikslinės e, investicijos augimui ir darbo vietų kūrimui. Būtent šiame kontekste sanglaudos politika yra ypatingai svarbi. Mes tikrai daug nuveikėme, keisdami sanglaudos politikos įvaizdį, užtikrindami augimą ir darbo vietų kūrimą. Kai aš pradėjau dirbti, tai šios politikos sritys tikrai nebuvo na, vaizduojamos geriausiai jų įvaizdis nebuvo geriausias, tačiau dabar praėjus keliams metams jau pasiekėme gerų rezultatų, yra sutarta dėl kelių labai svarbių dokumentų, buvo pradėta mm, visa procedūra nuo biudžeto pasiūlymo mm, ir taip pat buvo vėliau birželio mėnesį patvirtintas e, naujas augimo ir darbo vietų kūrimo dokumentas. Mes turime dirbti kartu, užtikrinti naują gerą sanglaudos politiką. Prieš mane komisare dirbusi šioje srityje Danuta Hübner dirbo vadovaudamas Lisabonos darbo tvarkė. Vėliau buvo tariamasi dėl struktūrinių fondų krizės pradžioje ir buvo stengiamasi užtikrinti, kad pakankamai lėšų cirkuliuotų ekonomikoje. Vadovaujant man, e, mes jame dar toliau padidinome kofinansavimo tarifus, ypač e, sunkumais susiduriančiose šalyse. Taip pat pagerinome MVI prieigą prie finansavimo, taip pat pakeitėme kitas programas, per kurias buvo skirtas papildomas finansavimas tvariam augimui, elektroniniai komercijai, nauja infrastruktūrai, infrastruktūrai kurti, taip pat darbo vietų kūrimui ypač pažeidžiamom grupėm. Taip pat buvo skirta nemažai lėšų kovoti su e, nedarbu tarp jaunų, žmo, jaunų žmonių tarpę. Pirminiai paskaičiavimai rodo, kad mūsų perprogramavimo rezultatas tikrai bus geras ir baroso darbas taip pat šioje srityje bus geras ir akivaizdžiais padės 56 tūkstančiam naujų MVI bei e, daugeliui jaunų žmonių susirasti darbą arba gerinti savo kvalifikacijas. Taip pat valstybės narės pranešė, kad 2011 buvo sukurta 210 tūkstančių darbo vietų, e, bendroji sumoj per visą laikotarpį 450 darbo vietų. Ir pradėjusi gyvendinti šią iniciatyvą tikimasi, kad bus sukurta dar daugiau darbo vietų. Be abejo, mūsų pastangos nebūtų davusios tokių gerų rezultatų be jūsų indėlio. Ir jei jūs nebūtumėt prisidėję ir ėmėsi sparčių veiksmų. Ačiū Jums už tai. Tačiau politika turėtų dar būti tobulinama ir turėtų padėti siekti geresnių rezultatų. Būtent todėl siūlome naują politikos e, politikos iniciatyvą 14-20 metam. Siūlome gerinti iniciatyvas, koncentruotis į tam tikras rytis, kurios užtikrina daugiausiai augimo. Tad labai svarbu yra tas sąlygotumo e, principas, kuris padėtų koncentruotis į geresnius rezultatus. Taip pat nepamirškime ir bendradarbiavimo, remiantis kuriuo galime skatinti naujasias iniciatyvas, kurios ypatingai gerai dera su tam tikrom strategijom, Dunojaus, pavyzdžiui, strategija. Aš esu įstikinęs, kad visos mūsų siūlomos iniciatyvos ir naujos priemonės tikrai padės dar daugiau dėmesio skirti sanglaudos politikai. Tačiau nepamirškime, kad tai taip pat reikš vis didėjančią atsakomybę. E, tikrai visi stebės, kokių rezultatų pasiekiama, tikrins, kaip viskas yra daroma. Taigi mes turime dabar imtis konkrečių veiksmų ir turime įgyvendinti savo pažadus, turime užtikrinti, kad e, fondai panaudojami tinkamai, tikslingai ir turime daryti viską, kad skatintumėm augimą bei darbo vietų kūrimą ypatingai jauniems žmonėms. Taip pat turime parodyti, kaip rimtai esame nusiteikę savo reformų atžvilgių ir kaip esame įsipareigoję sąlygotumo tam principui. Taip pat turime koncentruotis tam tikras temas ir turime tokiu būdu skirstyti investicijas. Aš suprantu, kad ne visuomet tokie pasiūlymai yra patrauklus regionams, tačiau pažvelkime į praeitį, į praeities pavyzdžius, į tai, kaip buvo keičiama infrastruktūra, kokiu dabar, pasi, pasie, kokiu dabar esame pasiekę rezultatų. Juk investavome į e, veiksmingesnę energetiką, į infrastruktūros pakeitimus. Taigi toks tikslinis investavimas, kaip matome, tikrai yra geras, padeda kurti geresnės programas, užtikrinti m, geras politinės diskusijas. E, specializacija labai svarbu strategijose yra atliekama tinkama analizė, surenkami duomenys, kurie padeda geriau apsispręsti, kur investuoti, kaip perskirstyti lėšas. Tuo pat metu reikėtų nepamiršti mūsų įsipareigojimo augimui, darbo vietų kūrimui, tai labai svarbu struktūrinėse reformuose. Žinau, kad šiuo klausimu kai kurie taip pat e, abejojate, abejojate reikia to sąlygotumo principo, tačiau priminsiu, kad šie principai yra reformos esmė ir jie padeda atsakyti tą svarbiausią klausimą būti ar nebūti. Jei neįgyvendinsim visų šių elementų, apie kuriuos kalbame, tai tikrai patirsime didžiulių nuostolių. Na, o tokios kainos niekas nepasiruošęs mokėti, nei regionai, nei valstybės narės. Sanglaudos politika kai kuriuose valstybėse narėse sudaro daugiau nei 50 procentų valstybės investicijų. Nežinau, ar yra tokių nacionalinių biudžetų, kuriuose taip pat sumos tokios didelės. Vienai par kitaip, tokios investicijos pritraukia dar ir papildomų privačių investicijų. Kaip jau sakiau, reikia ir teminio koncentravimuose, koncentruoti investicijas, taip pat reikia rinkti duomenis, nes visa tai padėtų kurti geresnę politiką. Kitais per atinančius kelis metus vyks diskusijos dėl naujo biudžeto e, ir todėl labai svarbu e, konsoliduoti, tinkamai konsoliduoti sanglaudos politiką. Sanglaudos politikos pagrindiniai tikslai keičiasi. Dabar ji padeda ne tik e, skurdžiausiai gyvenantiems regionams, kad čia neatsiliktų nuo kitų regionų. Ne, yra keliami ir kiti tikslai, bendri europiniai tikslai ir teikiamos paskatos visiems regionam. Taigi svarbu užtikrinti tinkamą pereimą. Tai tikrai jokių būdų nereiškia, kad atsisakome tradicinio sanglaudos politikos vaidmens. Priminsiu, kad 70 procentų biudžeto yra skiriamas skurdiems regionams tradiciniam tikslui pasiekti. Tai yra aukti ir klėstėti. Tačiau Dabar tokių regionų yra tik 25 procentai, tai sudaro 25 procentus Europos gyventojų. Labai svarbu nepamiršti, kad na, joks regionas negali būti garantuotas, kad jam bus užtikrinta gerovė ir klėstėjimas. To ypač negalime padaryti dabar globalizuotame pasaulyje. Nepamirškime Suomijos įvykių, e, kai jie išgyveno didžiulę krizę praeitame šimtmetyje ir per kelis metus e, jų ekonomika smuko, e, nedarbas padidėjo keturis kartus, Suomija ėmėsi griežtų priemonių padidino išlaidas, taigi vyriausybė nusprendė ir toliau didinti investicijas, infrastruktūrą bei į švietimą, e, įgyvenime tam tikrus struktūrinius pokyčius, tai leido užtikrinti konkurencingumą ir sustiprinti e, Suomijos ekonomiką. Būtent todėl mums reikia daugiau investicijų, tai turime akcentuoti savo politikoje, apie tai kalbėjo visi kolegos, aš e, nebekartosiu viso to, kas jau buvo pasakyta, tik pabrėšiu, kad tikrai svarbu, labai svarbu pasinaudoti tom keliom likusiam e, savaitėm, siekti savo tikslų. Ir buvo jau šiandien minėta ta neeilinė taryba, kuri vyks lapkritį. Aš tikiuosi, kad per ją bus pasiekta gerų rezultatų ir aš tikiuosi, kad uh, E, šių metų atvirų dienų renginys taip pat padės pasiekti gerų rezultatų, suteiks daugiau matomumo ir gindimumo regionams ir Europos miestams. Ir galėsime aiškiai pasakyti, kad mums reikia biudžeto, e, kuris orientuotus investicijas, nes tai padėtų sustiprinti Europos ekonomiką bei pritraukti privačių investicijų, kurios yra būtinos užtikrinant augimą ir darbo vietų kūrimą. Ačiū. Dėkoju. Ačiū, tikrai daug, kad turime aptarti, bet dabar taip jau turime imtis konkrečių veiksmų, apie tai ir kalbame. E, tai yra svarbu šiam biudžetui. Prieš pradant diskusiją suteiksiu žodį poniai Hubner, kad jį pasisakytų, o paskui pradėsime diskusijas. Daug kas jau buvo pasakyta, tad nenoriu kartotis, bet pasakysiu, kad tikrai labai naudinga pagalvoti apie ateities anglaudos politiką, remiantis trim e, tais principais, trim ašim, kurios buvo minėtos. Taigi valstybės viešųjų finansų stiprumo atstatymas per struktūrinės reformas, toliau investicijos į augimą, į konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Uh, Tad sanglaudos politika tikrai glaudžiai susijusi su investicijom į darbo vietas ir augimą. Reikia pažiūrėti, kiek viskas priklauso nuo biudžeto, nuo, nuo tvirto gero e, biudžeto, taip pat kiek viskas priklauso nuo struktūrinių reformų ir žinome, kad e, eksante sąlygos yra ypatingai svarbi šiame kontekste. Taigi sanglauda uh, yra susijusi su daugeliu elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Taip pat svarbu pakartoti ir niekada nėra per mažai kartojimų. Reikia pasakyti, kad turime užtikrinti augimą ir tai reikia suderinti įvairiais valdysenos lygiais, taip pat e, tarp įvairių politikos sričių. Ir mes visi turime dirbti kartu. Juk tie, kas kuria augimą, ne visada yra tie, kurie kuria sąlygas būtinas augimui. Taigi turime dirbti kartu, tai leis panaudoti tą konvergencijos mechanizmą, kuris egzistuoja Europoje, tai tikrai leis pasinaudoti ir tam tikrais teritoriniais aspektais. Toliau kita pastaba, kurią norėčiau išsakyti, yra susijusi su tuo, kad mes visi žinome, jog sanglaudos politika ir investicijų politika. Aš net sakyčiau dar daugiau. Sanglaudos politika 2014-2020 metam pagal savo struktūrą, pagal e, tai, kaip ji bus tvarkoma, e, įtrauks įvairius lygius jų atstovus. Ir tai nebus vien tik tai investicijų politika, tai bus investicijų planas Europai 2014-2020 metam. Kągi tai reiškia? Tai bus tam tikras investicijų planas, bent jau mes, kurie dėrėsimės dėl finansi, būsimos finansinės perspektyvos, taip matome šį planą. Kągi tai reiškia? Visų pirma, reikėtų aiškiai suvokti, kad ta nauja finansinė perspektyva turi užtikrinti, kad ši politika ne tik finansinės iniciatyvas sukurtų, bet ir sukurtų iniciatyvą keistis. Taigi ta politika turi būti pokyčių politika. Visuomet ši politika žvelgdavo į ateitį. E, prisiminkime ir apie klimato kaitą, kalbėjom jau 2005-2006 metais, dabar apie tai visi kalba. Bet vienai par kitaip, kaip sakiau, ši politika, sanglaudos politika turi būti nukreipta į ateitį. Tai reiškia, kad kai kalbėsim apie 14-20 strateginius tikslus, mes jau mąstysime apie laikotarpį po 2020 metų. Toliau kitas dalykas. Šita politika gali būti investicijų planas, todėl kad ji sukurs tam tikrą sistemą, pagal kurią 2020 e, strategiją reikės perkelti į nacionalinius, regioninius planus tam, kad įgyvendintumėm visų valdysenos lygmenų potencialą. Ir aišku, tai labai priklausys nuo pačios politikos sandaros, ypač teisinio reglamentavimo. Trečias dalykas - tai yra viešoji politika, kurio, kuri turi būti katalizatorius investicijoms į privatų sektorių. Taigi reikia tam tikro reglamentavimo ir reikia užtikrinti, kad ši politika būtų patraukli privačiam sektoriu, privatiems investuotojams. Toliau, ši politika, sanglaudos politika, turi būti e, taip sudaryta, kad e, būtų sumažinama rizika investuotojams ir tai galima būtų užtikrinti per e, gerą partnerystę tarp viešo ir privataus sektoriaus. Jei struktūriniai fondai užtikrins augimą bei struktūrinius pokyčius ir stiprins konkurenciją bei kita vertus galės padėti atsižvelgti į teritorinę ir vietos specifiką, tai mes turime reikalauti, kad visi suinteresuoti veikėjai turėtų geras e, vietos strategijas, kurios ir padėtų siekti visų numatytų tikslų. Dar vienas dalykas. Jei mes norime atsižvelgti į teritorinę specifiką, tai tuomet turime aiškiai suvokti, kad reguliavimo, reglamentavimo, atsiprašau, e, sektorija būtų taikomas tas mišrusis principas. Priešingų atveju į teritorinę specifiką nebus atsižvelgta. Toliau. E, invest... Dar vienas dalykas. Ši nauja politika turėtų sukurti galimybės identifikuoti, nustatyti ir remti naujus augimo faktorius, o tai labai dažnai susijęs su rizika. Vis dėlto, jeigu į sistemą neįtrauksime tos aukštos rizikos, investicijų rizikos, tai tuomet negalėsime nusistatyti ir aukštų e, investicijų prioritetų. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti. Ši politika yra investicijų politika ir visai logiška numatyti prieigą prie finansavimo, e, planuojant visą investicijų ciklą. Sanglaudos e, fondai yra nacionaliniu lygiu, bet jeigu visą tai išplėsime iki regioninio vietos lygmenio, tai tuomet nebeturėsime to stabilumo, kuris leistų matyti visą ciklą. Taigi mes, kaip dėrybininkai, turime derantis, nepamiršti visų šitų tikslų, visų šitų elementų ir reikia apie juos galvoti, kai sieksime galutinių tikslų. Atsiprašau, Džekį, bet aš dar noriu porą dalykų pasakyti. Yra tam tikra rizika, apie kurią šiandien mes nekalbam, bet kuri praktikoje egzistuoja. Tai yra biudžeto konsolidavimo procesas kuris vyksta įvairiose valstybėse narėse, labai dažnai naudoja investavimo pajėgumus iš vietos regioninio ligmens ir tai yra didelė kliūtis sanglaudos politikos ateičiai. Yra ir recentralizavimo pavyzdžių e, ir e, nežinau, ar tie pavyzdžiai yra geri. Vienaip ar kitaip mes turime užtikrinti, kad politikos pokyčiai nepanaikintų tų gerų rezultatų, kurie jau buvo pasiekti. Toliau. Biudžetas 14-20 metam darybos, jos labai svarbios ir panašu, kad skubos tvarka reikia susitarti, tačiau pamatysime, kas bus lapkritį. Pažiūrėsime, ar pavyks pasiekti tų didesnių pajėgumų. E, vis dėlto aš manau, kad lapkritį nebus susitarta ir panašu, kad sprendimas bus nukeltas kitiems metams. Tai tikrai didelis iššūkis ir e, reikėtų apie tai visiems pasvarstyti. Okay, thank you. Thank you. Labai dėkoju, dėkoju visiems trims kalbėtojams. Taigi matome, kokia rimta situacija ir kas yra svarbu. Norėčiau greitai paklausti ir daugelį norėjau pasisakyti, bet aš noriu pabrėžti, kad dabar jau yra šiek tiek vėlu. Tai aš nu, reikalauju drausmės ir kalbėti labai trumpai aiškiai. Mano klausimas visiems. Martin Schulz minėjo savo kalboje, jis minėjo e, sąjungos politikos draugus ir šitą diskusiją apie biudžetą yra apibūtina taip, kad e, sanglaudos e, politikos šalininkai ir geresnio li, lėšų leidimo šalininkai. Ir ar jūs sutinkat, kad reikia būti arba vienu, arba, arba kitu? Ar galim daryti tokį suskirstimą? Gerbimas komisarė, noriu paklausti jų, jūsų. Um. Visi, visi geri dalykai turi tik tai draugus, niek priešų neturi. Ir tiesą sakant, Mūsų pirmininkas kalbėjo apie skir skirtumą tarp sąnglaudos draugų ir geresnio lėšų leidimo draugų. Bet yra abiejų e, grupių šalininkai. Aš manau, kad nu, čia yra kažkoks prieštaravimas. Reikia investuoti protingai ir tai reikia daryti taip, kad būtų tvarus augimas ir kad nebūtų, kad nebūtų jokių prieštaravimų. Aš, mes kalbam tik 11,1 procentą viso, visos Europos ūkio dydžio ir reikia išsiųsti labai aiškę žinę komisijai. Ar tai reisti mūsų diskusiją, kaip, kaip, nes darosi aišku, kad yra supriešinamas vieni su kitais, bet jūs manote, kad sutinkate su komisaru ir manote, kad negalime daryti tokio supriešinimo. Yo, mm, Na, aš sakyčiau, kad e, esu įsitikinęs, jog yra daug, daugiau draugų negu priešų. Yra nedaug priešų, gal ne vieno nėra, nes kokį mes tik klausimą keliam. Taip, visi regionai gauna lėšų, visi. O kitas klausimas, kad galiausiai, kai, žinos, kai žinome, kam reikia pagalbos, jie gauna didesnės lėšas negu visais. Bet čia regionų nu, plėtros komitete mes žinome tą faktą, kad sanglaudos politika yra svarbiausias įrankis siekiant išvengti skirtumų ir tų atotrukių tarp įvairių regionų. Mes nenorim turėti turtingų regionų, palyginti su tais, kurie yra neturtingi. Taigi Europos Sąjunga yra lygybės istorija ir norime, kad taip ir, taip ir liktų. Pone Hubner, jūs komisaras kalbėjo apie naują mąstyseną, jūs norit, kad būtų pakeista. O dabar kaip vyksta senos mūsų, mūsų diskusijos, ar negrįžtama prie, prie seno būdo? You, you know, Na, aš pakankamai sena, kad galėčiau prisiminti, kad visą laiką vyksta tokios diskusijos, tokie ginčiai, kai yra diskutuojamas biudžetas. Sutinku su daugumą argumentų, kuriuos pateikė geresnio lėšų leidimo e, šalininkai, nes reikia derinti reformą su sanglaudos politika ir dabar tai vyksta jau dešimt metų ir, tik, ir yra orientuota geresnį lėšų leidimą, bet yra įtraukti nauji dalykai, kurie pakeitė visą politikos architektą ir čia reikėtų aptarti, kad būtų visa E, Europos, Europą apimanti diskusija, visos interesuotos šalis turi dalyvauti, ar norime tų pe, perėjimo ar ne, ar norim, kad būtų sustabdyta stabdymai ar ne. Čia yra diskusijų klausimas, bet kalbant apie gerus draugus, tai visi nori kuo geriau investuoti ir kuo geriau leisti ES lėšas, bet aišku, reikia tęsti tokią diskusiją apie viską ir to dėka šis politika yra viena iš labiausiai re, reformuotų politikos aspektų, bet su kiekviena reformu, manau, kad politika gerėja ir mes pateikim e, geresnius argumentus. Dėkuoju, vis sakiau, visai eilė žmonių prašė e, galimybę išsakyti savo pastabas ir aš būsiu griežta vieną, vieną pastabą labai trumpai ir grįšiu prie mūsų kalbėtojų. Aš taip pat išklausysiu Twitterio klausimus ir kitų, bet pirmiausia, pana Bresal, buvusi regionų komiteto pirmininkė, dabar vicepirmininkė. E, e, Dėkuoju visų pirma. Jeigu neprieštarausit, Džekiai Aš norėčiau visų frakcijų vardu ir komiteto vardu pasakyti mm, pirmininkui, kad jis ir, aišku, mūsų kolegos iš, e, iš Valencijos visi taip pat užjaučiam didžiulės nelaimės aukas ir, ir kai vyko didžiuliai potviniai. Mes kviečiame parodyti solidarumą ir imtis veiksmų, rengiant mūsų politiką, siekiant, kad būtų užtimintas geresnis saugumas jau yra veikiama šitą linkme, bet galim paspartinti darbą. Ir čia pasirodo Europos biudžeto reikšmė. Na, porą pastabų, kaip e, regionų komiteto nuomonės pranešėja, aš pateikiau peržiūrėtą versiją MFF, mes pasiekėme sutarimą, kad, kad jis būtų tinkamas ir Europos parlamentui, ir valstybėms narėms, tačiau mes norim tokio sutarimo, kad jis būtų tinkamas visiems regionams. Todėl mes pritarėm tokiam biudžetui, kad jis užtikrintų, kad būtų įmanoma išlaikyti region, tokią regionų politiką, kuri būtų naudinga visiems, ne vien tik tai konvergencijos regionams, bet ir, mm, bet ir sanglodės regionams. Ir įvairius regionai yra tie, kurie patiria didžiulę krizę ir reikia jiems pertvarkyti savo ūkį. Remintis mūsų pranešimu, dėl kurio bus rytoj balsuojama, Norėčiau priminti keletą dalykų. Nepamirškime, kad visas dydis, visa suma reiškia, kad šitie fondai bus vieninteliai investicijų fondai prieinami kai kuriems Europos regionams per ateinančius keletą metų. Todėl paprastai svarbu mes skatiname bendro sprendimų prieimimo principą, nes daugelis klausimų, apie kuriuos dabar kalbama taryboje, yra klausimai būtų svarbus ir mums, bet jiems nebuvo pakankamai pasitarta. Dokumentuose, kuriuos platino komisija, yra kalbama apie lėšų leidimą ir skatinama uh, kad būtų lėšos leidžiamas paprasčiau ir veiksmingiau. Ir tai ne visiškai atitinka teritorinio integravimo politiką, kuris yra kaip atspirties taškas. Lannestaroj, jūs norėjote besisakyti. Ehm, eh, Dėkuoju. Europos parlamente mes susitikom tai diskusijai, todėl manau, kad būtų gerai, kad išsiaiškinti, ką mes dabar esam pasiekę. Regionų plėtros komitetas e, turi mandatą balsuoti ir dėrėtis su taryba dėl 14 tūkstančių e, pataisų. Po kiekvieno žingsnio mes norim parengti tokį reglamentą, kuris tiktų visiems, mes norim diskutuoti kartu su taryba, nes kitų metų pradžioje nacionalinis partnerystės sustarimas turi būti parengtas ir žinome, kad jūs regionai rengsite tokį dokumentą ir jeigu tai nebus parengta laiku, mes prarasim laiko. Norim kalbėti apie pinigus, o ne apie priemonės. Tai svarbiausia, draugai, tai parlamente yra draugų, noriu tą pabrėžti. Manau, kad e, ir kitur, kitose e, institucijose vis bus ir valstybės narėse bus taip pat daugiau draugų. Ir mes norim tiesiog e, sujungti tas šalių grupės, kurios mm, įneša didesnį indėlį, kurios gauna didesnę naudą. Mūsų regioninėse fonduose pinigai bus leidžiami taip, ypač prašiau išsviščiusios Europos regionuose taip, kad tą reikėtų aišku, kad būtų priimti sprendimai dėl desnuojančios energijos šaltinių ir toliau. Čia yra svarbus klausimai ateičiai. Manau, kad šitie indėliai yra būtini. Ir tai suteiks mums puikų argumentą tam, kad gautume pin pakankamai pinigų kitų kalbėti prašau dar trumpiau, nes tai yra 25 pavardas su sąraše, tai tikrai prašau, kad kaip įmanom daugiau drausmės. Ponas Michael Šnaidė. Sorry, some technical problems. Um... Atsiprašau, techninės problemos, ponė Danutė ir gerbės komisarė, ponė pirmininkė. Per pastarąjį pusvalandį mes kalbėjome apie daugelį klausimų, apie kurias jau bus kalbama trečiadienį. Ir mes per jų dar grįšime, žinome, bet norėčiau kalbėti apie tai ir dabar. Tai, ką mes galvojame į PPN frakcijoje ir kitose frakcijose taip pat apie tai svarstome. Tai yra kalbant apie struktūrinius fondus, rezultatų reikia jau e, šių metų pabaigoje. Ir mm, regionai savivaldybės turi parengti, parengti regi, reformas. Mes tai galėsim užtikrinti tada, tik tada, jeigu bus priimti sprendimai iki 2013 vidurio. Mes norim Europos 2020 rezultatų. Regionai nori naudoti šitos fondus tam, kad užtikrintų augimą ir skatinti užimtumą. Jie tai galės daryti tik tai tada, kai mes turėsim pakankamai lėšų šiam klausimam turėsti. Būt. Apie tai reikia kalbėti lapkritį. Ir panrompui paskatinimus, tikrai ištarė paskatinančius žodžius, aiškiai sakydamas, kad reikia žiūrėti, turėti naują požiūrį regionus. Kai mes bus priimsim sprendimą laiku, mes užtiksim šių klausimų sprendimą. Taigi turim užpildyti tą, tą atotrukį tarp 13 ir 14. Yeah. Dėkuoju, Džeki. Mes kalbėjome apie miestus ir regionus, bet jie yra arba labai diplomatiški, arba labai atviri. Ir atvirų, atvirų durų dienose galbūt reikia būti labai atviriems, o ne pakankamai diplomati, diplomatiškiams, kalbant apie sanglodos politiką. Noriu pasakyti, kad žinoma, kalbant apie kaip, kaip parlamento nario požiūrį, aišku, yra pasidalinimas tarp draugų, kurie paskatina uh, augimą ir sanglaudą, o kiti skatina geresnį lėšų spendimą. Iš tikrųjų, turinys nėra skirtingas, bet yra skirtingos priemonės. Vieni nori už tai, kad būtų padidintos lėšos sanglaudos politikai, o kiti nori jas sumažinti. Bet visiems regionams ir miestams jie kalbėkit šiandien su vyriausybėmis, ar jie yra už sanklaudą, ar už geresnį lėšų leidimą, kad nesvarbu, ką tai reiškia, nes reikia atitinkamą spaudimą, kad nustatytume geras sanglaudos politiką. Atsiprašau, kad nediplomatiškai kalbu, bet yra aiškus atroslukis, atotrukis, bet reikia daugiau sanglaudos draugų tam, kad užtikrintume sanglaudą Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui už pastabas. Už tris pastabas. Pirmiausia, komisijos pasiūlymas yra geras. Antras dalykas, parlamentas parengė geresnį projektą struktūriniu požiūriu ir tiesiog nukreipia kitą kryptimį, negu komisija nori. Taigi tie, kurie yra už geresnį e, lėšų leidimą, manau, kad tie, kurie ir nori geriau leisti lėšas, turėtų perskaityti projektą ir jie tada suprast, kad tai yra dokumentas, su kuriuo galima su, sutarti. O kai dėl sanglaudos, tai aišku, reikia tikrai geriau leisti lėšas ir jeigu norime įveikti krizę Europos Sąjungoje, tai reikia priemonių investicijoms ir reglament, regionams ir miestams savivaldybėms. Mums Jeigu to nepadarysim, neprimsim jokio sprendimo dėl finansinės perspektyvos lapkritį. Ne šiaip jokio sprendimo. Mums reikia ne bet kokio sprendimo, bet tokio, kuris padėtų toliau tęsti sanglaudos politiką ir parlamentas neleis, kad jis būtų nustumtas į tokį vaidmenį, kad mes tai galim pasakyti, kad reikia greitai priimti sprendimą. Ir čia, kurie atstovauja regionus, mes turim pasakyti, kad mes jums pasikliaujame, užsimkit lobimu, lobizmu, kad galėtume gauti pakankamai lėšų. Dėkuoju. Yra diskusija tarp to, kas gera, kas, kas blogai, geros blogos politikos, bet čia iš tikrųjų reikia pateikti visus argumentus, reikia pasidalinti atsakomybę bet nepakanka tik tai daryti miškos paslaugą daugiais tokstam vadovavimui. Mes turim sustarimams suteikti tikrą turinį. Ir džiaugiamės, kad bent jau regionų komitetas parlamente, aš vėlgi nediplomatiškai kalbėsiu, galėtų spręsti mūsų klausimus. Konstitucinės reikalų komitetas e, kalba kitaip apie daugias toks nevaldyseną. Ir aš norėčiau kreiptis į parlamentą ir dėkingas dokumentų regimo komitetui. Reikia turėti nuosteklų požiūrį, kai yra rengiamas naujas pranešimas dėl daugia stoksnio valdymo. Prašom užtikrinti, kad bus dokumentas nuoseklus kaip bus parengti pozicijos dokumentai iš valstybių narių, regionų komitetas ir parlamentas kartu su komisija. Mes turėsim įtikinti valstybės narės ir tarybą. Norėjau tik tai grįžti, jų daug žmonių, daug kas buvo pabrėžta, bet vienas klausimas – Ar jūs galėtumėte pasakyti? Ir nuoroda į tai, kad regionai galėtų imtis pritaikytų priemonių. Martin Schulz taip pat apie tai kalbėjo pradinėje kalboje. Apie tai e, pasi, buvo pasikartojimas, tai yra daugia pakopis valdymas. Ir ši diskusija e, dėl koncentravimo ir lankstumo yra valstybės diskusijų, diskusijų esmė, ne vien tik tai kalbant apie pinigus, bet ir apie reformas, bet labai greitai prašyčiau šitą klausimą. Manau, kad tai yra patikimumo klausimo dalis, bet tai yra kaina, kurią reikia mokėti. Jeigu e, norit gauti pinigų, e, reikia užtikrinti tinkamą valdymą. Ar manot, kad tai yra tinka? Labai trumpai ir paskui leisiu kitiems įsijungti diskusiją. Aš žinau, kad neprieštarauja bendram sprendimui, nes čia kaip iš menių galim pasirinkti vieną ar kitą. Mes siūlytume, kad turėtume mm, tri, trijų mm, patiekalų meniu, o ne aštuonių. Tai bus tikrai sveikiau. Jeigu valgysim tiek, kiek reikia, o ne per daug ir paskui virškinimas sudruks. Taigi mes čia turim susitelkti ties mažiau klausimų. Ir e, svarbiausia, nemanau, kad yra prieštaravimas tarp parlamento regionų komiteto. Manau, aš reikia padėkoti visiems už greitą veikimą, už greitą vertinimą, mūsų, kad mūsų projekto mūsų projektą. Regionų politika apima įvairias sritis, aš nekritikuoju kitų skričių, bet regionų politika yra svarbesnė už jas. Kitos, kitose tiesa nebuvo pateikti taip greitai visi pranešimai kaip, kaip pas mus. Taigi reikia jau, kad būtų parengtos išvados ir visiems regionams. Daugelis sako, į šiuo atveju reikia atsižvelgti geriau ir prašiau išsivyščiusius regionus, bet e, mes turim vieningą architektūrą ir tai remiasi iš mūsų finansų struktūra. Yra 25 procentai regionų, kurie yra mažiau išsivystę ir 70 procentų geriau tinkamų išvyščius regionų. Aš manau, kad mes turėtume nekalbėti apie tokią pusiausvyrą ir per ateinančias savaitės ar mėnesius, jeigu mes svarstysim šitą klausimą, reikėtų atsižvelgti į didelę atotrukį tarp regionų. Eisma. Bueno, aun a riesgo de repetirme, yo mm, diré que coincido plenamente con lo que. Nerizikuodamas pasikartoti, norėčiau tik pasakyti, kad pritariu komisijos nariui Hanui tam, ką jis ką tik pasakė. Ir, ir Europos parlamentas, kuriam vadovauja pona Šulcas, tai teigia ir mes regionų komitete giname, pasisakome už sanglaudos politiką ir esame tikri draugai, pas mus yra daugiau draugų nei priešų. Turime tik užtikrinti, kad būtų suderinamumas. O ateityje mums reikalinga protinga politika, tinkama politika, nenorėčiau pradėti naujos diskusijos, norėčiau tik pasakyti, kad man kelia susirūpinimą tai, kaip protingiau leisti lėšas. Ir reikėtų turėti galvoje mikroekonominį saligiškumą. Ačiū. Toliau žodis poniai Hübner. Suprantu tą saligiškumą, Ir mes iš ties dabar svaidomės argumentais, bet diskusijos vyksta, norėčiau jūs tuo patikinti. Europoje reikalingas didelis modernizavimas, mes neturime pakankamai lėšų, todėl turime susitelkti. Ir šios politikos sunkumas yra ne tik pritaikyti Europos 2020 tikslus įvairioms sąlygoms, bet iš ties įvertinti situacija, kokia jis skirtinga ir kaip protingai investuoti lėšas. Mums reikia susitelkti į tai. Turime susitelkti į pačius svarbiausius kiekvieno regiono poreikius, kad regionas arba miestas galėtų pasirinkti iš prioriteto sąrašo tuos dalykus, į kuriuos norėtų susitelkti. Ir mūsų požiūris nesiskiria nuo Europos komisijos. Mes tik sakome, kad kiekvienas regionas galėtų pasirinkti iš penkių, šešių, dvi ar tris intervencijas, kad nebūtų daromos investicijos nesižvelgiant į regiono situaciją. Tik dėl to. Ačiū, dar yra daug norinčių pasisakyti, yra ir klausimų užduotų per Twitter. žodis ponui Verkerk. Ši, ši tema yra šių metų prioritetas. Tai reiškia, kad mes susitelkėme į mažos apimties gamybą ir tai turi gerokai patobulinti mūsų situaciją, sumažinti iškastinio kūro vartojimą, nes daug įmonių, daug mažų vidutinių įmonių dalyvaus švarios energetikos projektuose. Mums reikalinga nedaug angliją suvartojanti ekonomika. O regioninė politika ir jos priemonės yra pačios geriausios siekiančių tikslų. Visai neseniai komisijos nariai Han sakėte, kad kalbėdamas Lenkijoje, kad mums reikia išvengti padarytų klaidų. Reikia daryti investicijas į MVI, inovacijas, darbo rinką, miestų ir kaimų vietovėse. Taigi mano klausimas, kodėl dabar nėra pateikta tokių pasiūlymų, kurie yra labai reikalingi, kad 20 procentų sanglaudos fondų lėšų būtų skiriama energetikos klausimų sprendimams. Nes šiuo metu regis bus sukurta tokia pusiausvyros toka, kurią stengiate įsiveikti. Taigi, kodėl 20 procentų reikalavimas, kuris taikomas RDF, nebuvo taikomas sanglaudos, gaunant lėšas iš sanglaudos fondo? Ačiū. Ponas Lamberts, dėkoju, kad ir kiek sėkmės esame pasiekę, neturime užmiršti, kad Europoje yra ir nelabai gerų dalykų ir jeigu mes norime juos ištaisyti, tai negalime tiesiog būti draugystės grupė, mes turime dalyvauti, turime pasiekti žmonės realiuose situacijose, savivaldybėse, aikštėse ir turime įtikinti kiekvieną, kad jie gali uh, įnešti papildomos vertės. Būtent todėl savo frakcijos vardu pasakysiu, kad mes pritarėme komisijos pasiūlymams ir kad džiaugiamės, kad parlamentas elgėsi būtent taip. Mes turime pasižiūrėti, kokiu rezultatu esame pasiekę siekdami tikslų mūsų rezultatai turi būti teigiami. Ir svarbiausia, turime išsiaiškinti, koks mūsų biudžetas, kad jame nebūtų skolų, kaip nurodyta fiskalinėme pakte. Mes neturime trukdyti būsimoms investicijoms. Ačiū. Ponas Silbergas. Pirmininkė, komisijos nariai, Mūsų frakcijos vardu norėčiau pritarti šios, šių atvirų durų dienų temai ir norėčiau pasakyti, kad yra dvi problemiškos rytys - tai jaunimo nedarbas ir energetika ir tvarus vystimasis. Mes labai teisingai Kalbame apie nedarbą, tačiau jaunimo nedarbas iš ties kelia susirūpinimą ir jeigu nieko nedarysime, galime prarasti visą kartą. Jaunuolių pareiga yra studijuoti, o mūsų pareiga yra užtikrinti galimybę gauti darbą. Tik tai taip galime sukurti šankstinės ekonominio augimo sąlygas Mums kelia nerima Erasmus ir kitų jaunimui skirtų programų um, ateitis. Reikalingos naujos iniciatyvos jauniems europiečiams. Ir šie klausimai buvo aptarti Lenkijoje. Labai dažnai ekonominės krizės laikotarpiu taikomos centralizavimo iniciatyvos. Mums svarbu žinoti, kokį vaidmenį turi atlikti vietos ir regioninės institucijos. Mums reikia sukurti žalės augimo teritorijas. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad ir komisijos nariai, ir komiteto pirmininkė, jūs turėsite galimybę apginti tuos svarbius ramščius. Dėja, laiko nėra nedaug, laiko yra nedaug, o dar daug norinčiųjų pasisakyti. Taigi žodis jums. Labai prašau, e, labai atsiprašau, kad mūsų diskusija labai vyksta greitai, bet aš manau, kad mes dabar e, visi einame iš proto ir siekime rodyti tai, kad sanglaudos politika yra baigtinis dalykas ir mes tiesiog bandėm savęs, e, save priboti, atsižvelginti tai, kad Europa yra labai didžiuliai skirtumai, yra skirtumai tarp vietos, vietos regionų ir galime skirtumus pasinaudoti. Aš čia norėčiau vieną klausimą, ar mes galim tikrai pateiks, parengti stabilius programavimo rėmus. Ar nepateiksim tokią krizinę situaciją, kai vis, visą laiką visą laiką taisyti šitą dokumentą, to labiausiai bijosi. Taigi sakau, kad stabilus programavimas kaip įmanoma turi būti efekt... elastingesnis. Brief, really in, so be, then... Prašau žodis jums kuo trumpiau ir po to paskutinis kalbėtojas. Gerbėjim kolegos, tai parlamentas regionų komitetai jau pritarė tam, kad reikia sukurti e, kategoriją perėjimo regionų ir tai padės įgyventinti sanglaudos politiką 13 metams ir valstybės narės turi prisimti atsakomybę. Aš noriu pabrėžti, kad biudžetas per, per, per reglamentams nebus, neišauks ir tai nepadidins mm, sanglaudos politiką, nei tikrai sumažins lėšų geriau išsivyščiusiems regionams. Ir manau, kad tai yra pakeičiama paprasta sistema, pakeitime, tai bus veiksminga e, sistema padės tiems regionams perėjimo laikotarpiu. Ir, ir skirtumas 15 ir 10 procentų. Mums tikrai reikia pagerinti jų pajėgumus, skatinti jų augimo ir tai pailistruoja pa, pa e, teritorijos sanglaudos principą, kuris atspindi Europos Sąjungos sutartyse. Nes Europoje yra daugybė e, regionų ir skirtumai tarp e, turtingų ir ne turtingų regionų. Dabar mes turim leisti valstybėms narimis gerai suderinti mūsų, mūsų sąnaudos politiką. So, and then I have, uh, Ms. Kedbach, I will come to you, and then I... Labai trumpai žodis jums. Mano kolega kalbėjo apie teritorinę sanglaudą, o tai reiškia, kad mums reikalingos ir finansinės pastangos taip pat jų politikos įgyvendinimas vadinamosiuose perėjimo laikotarpiuose. Reikalinga ir žemės ūkio politikos pritaikymas. Tai irgi yra sanglaudos tvaraus vystymosi sudėtinė dalis. Kalbant apie užimtumą, yra svarbu ne tik apriepti visas šias pastangas, Mums mes negalime pasakyti arba sanklauda, arba BŽUP. Mums reikia ir to, ir to. Ačiū. Regionų politika, sanglaudos politika. Tai yra dvi labai svarbios politikos, kurios prisidėjo prie gyvenimo kokybės Europoje gerinimo. Ir svarbiausia yra sveikatos apsaugos politika bei Europos. O Europos Sąjungos politika padėjo pagrindų sutartyse ponas Han, kadangi ES valstybėse narėse regionuose yra skirtumų, tai kokia, koks yra planas sveikatos apsaugą įtraukti į visas politikos rytis. Mes turime dar klausimų ir iš kitų salių ir ištvitė. Klausimas pagal ištvitė. Ponas Rampoj kalbėjo apie nacionalinės reformos programos pagerinimą, kas gali būti padaryta tuo klausimui. Iš e, kitos salės pono Zavatskė klausimas. Nepaisant trikubos raikto metodo, e, koks bus NVO vaidmuo bendradarbiaujant su regioninėmis vyriausybėmis. Kevin Ross klausimas dėl CO2 išmetimo mažinimo, kaip būtų galima padėti įmonėms ir atsigauti. Ir dar vienas klausimas, reikis iš e, atstovo iš Švedijos, susijęs su lyčių lygybė ir lyčių lygybės vaidmeniu augimo politikoje. Deja, nėra laiko atsakyti į visus šios klausimus, bet norėčiau suteikti paskutinį žodį mūsų ekspertams. Ir galbūt užuot prašysiu jūsų atsakyti į konkrečius klausimus, kurių buvo užduota, kadangi nėra laiko, komisijos nariai teikite, kad labai svarbus klausimas - būti ar nebūti. Jeigu reikėtų nustatyti vieną prioritetą, siekiant užtikrinti šios politikos patikimumą, kad regionai iš ties galėtų padaryti didelę įtaką. Koks būtų tas prioritetas? Taigi pirmiausia, pirmininkui, po to komisijos nariui klausimas, o po to komiteto pirmininkiai, ponė Hübner. Manyčiau, kad reikėtų tikro atsako tikroms visuomenės problemoms. Regionų politika yra Europos politikos pagrindas. Ir jeigu kalbame apie tikslus ir konkrečius veiksmus, tai turime suprasti, kad jeigu tikime ES viziją, tai mums reikia įgyvendinti, tinkamai įgyvendinti regionų politiką. Ir ši regionų politika būtent tam ir sukurta kad būtų pagerinta infrastruktūra, situacija kitose srityse, kad būtų priimami protingi sprendimai. Tikiuosi, kad pasieksime realiaus pažangos. Pone Hübner. Atsiprašau, bet norėčiau dar paminėti vieną dalyką, kurio neaptarėme, nes manau, kad tai labai svarbu gali atsirasti galimybė destabilizuoti situaciją regionuose, kalbant apie investicijas ir kovą su krize. Taigi yra tokia rizika, kad vyks daug programavimo korekcijų, atsižvelgiant į kiekvienos šalies rekomendaciją ir nacionalinės programas, kalbant apie per didelio deficito procedūras. Ir mums reikalinga nedestabilizavimo investicijų politika, taip pat makroekonominis sąlygiškumas yra reikalingas, kad projekto viduryje būtų galima nustatyti, kaip panaudojamos lėšos. Ir būtent dabar pirmininkas Šulcas minėjo, kad dabar jau yra deficitas, kuris siekia 60 milijonų. Ir situacija tokia, kad projektai yra vykdoma, projektai yra vykdomi, bet gali tekti uždaryti tuos projektus, sustabdyti dėl lėšų trūkumo. Ir situacija gali dar pablogėti pasiūlius naują sistemą. Nes fiskalinį situaciją regioninių lygmenių ir kalbant apie nacionalinius biudžetus, na, tiksliai nepasakysiu, sudaro kokį procentą. Taigi norėdami apmokėti dabartinės sąskaitas, turime numatyti lėšas naujame biudžete ir dabar rizika tokia yra ir man tai kelia nerima. Puiku. Ponios ir ponai, ačiū Jums, kad prisidėjote prie diskusijas. Ir manyčiau, kad svarbiausias dalykas, kuris buvo paminėtas ne kartą, tai eiti ir dirbti, kalbėti aiškiai ir stipriai. Būtent per šias atvirų durų dienas, tai ir galima bus padaryti. Norėčiau padėkoti visiems pasisakysiems, vertėjams ir visiems, kurie dėja negalėjo pasisakyti tiek laiko, kiek norėjau. Ir dabar norėčiau pakviesti jūs į prieimimą ir parodos atidarimą. Kom... Visą tai vyks regionų komitete nuo pusės septintos iki aštuntos valandos penktame ir šeštame aukšte. Ačiū Jums.